uh, <laughs> could, I, could I ask everyone to take their seats and Paprašysiu kolegų e, susėsti vietas, pradėsime posėdį. Jau pristačiau Alaną Lamasūrą, jis dalyvaus mūsų popietės tiksliau nedalyvaus mūsų e, popietės posėdėje, todėl aš pirmininkausiu. Ir daugiausia mūsų laiko užims balsavimas. Norėjau paprašyti kolegų pasitikrinti, ar jie turi korteles. Jeigu taip, tai gal tada pradėsime balsuoti. Pirmiausia, 11 punktas dėl jo turėtume balsuoti. 15 finansinių metų pajamų ir išlaidų samatos. Tas punktas yra atidedamas. Nu ir galiausiai balsavimas vyks balandžio 10 dieną. Su koordinatoriais jau yra tai aptarta. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto 12. Dėrybos dėl 14-20 daugiametinės finansinės programos įgyta patirtis ir tolesni veiksmai. Bendra pranešėjai yra Jean-Luc Deran ir Ivailo Kalfin, nei vieno iš jų nėra. Taigi dabar šimtas pakeitimų yra AFKO ir ten komitetų. 50, dėl 50 straipsnio Libė ir AFKO taip pat savo nuomonės pateiks. E, bus balsuojama dėl 15 kompromisinių e, pakeitimų, taip pat kurias siūlė e, pranešėjai. Taigi dabar perėsime prie balsavimo. Norėčiau tik tai paaiškinti, kad kompromisus pirmiausia e, paimsime todėl kad e, kai kurių kitų komitetų e, pakeitimai yra neaktualūs, pirmia, gali gal tiksliau tapti neaktualūs, pirmiausia reikia balsuoti dėl kompromisų. Ir jeigu susitarsime dėl visų e, kompromisų, tai galbūt ir balsavimas trumpiau užtruks. Taigi, pirmiausia, balsa, balsuosime dėl pirmojo e, kompromiso, kurį siūlo pranešėjai. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras kompromisas dėl D konstatuojamosios dalies. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Trečias kompromisas. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktas kompromisas dėl trečiosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas dėl ketvirtosios dalies. Balsavimas dalimis to prašė žalieji. Dabar dėl pirmo sakinio pirmiausia balsuojame. Kas už pirmąjį sakinį kompromiso? Prieš, susilaikė, priimta. Likusioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas dėl penktosios dalies dabar. Vėlgi, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas kompromisas dėl aštuntosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis kompromisas dėl devintosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9a kompromisas, naujoji 17a dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas dėl 19 dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas 20a dalis, naujoji vėlgi, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas dėl 21 ir 21 A naujosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 13 kompromisas e, dėl 22 dalies. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 23 B naujoji dalis, 14 kompromisas, kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Dabar pereisime prie pirmojo pakeitimo, tai yra žodinis pranešėjų pakeitimas. Žodis stipriai, strongly išbraukiamas čia yra. Kas už tokį žodinį pakeitimą? Prieš susilaikę priimta. 43 buvo atsimtas, dabar 44, vėl žodinis. Vietoj legislators, legislative authorities, kas už prieš susilaikę priimta. 45 pakeitimas, pirmoji dalis. Dėl jos balsuosime, nes antroji dalis septinta kompromiso jau apimta. Dabar kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikę priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penkiasdešimt devintas Jelgos trupel, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Net ir žalieji savo pačių pakeitimą atmetė. Dabar žodinis pakeitimas 63, ponios Graslė. Čia e, paskutinis sakinys yra pakeičiamas. making the Council better acknowledge EP's arguments and positions. Taip skamba pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 64 pakeitimą jau esame apėjame AFKO ketvirtuoju, dabar 65, vėlgi žodinis pakeitimas. Čia yra sakoma, kad esant netitikimų su sutartimis parlamentui sutikiamas lygios teisės taryba, kas už prieš susilaikę priimta. 66 baugė pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 68 žodinis pakeitimas socialdemokratų pakeitimas, nežinau, ar jie nori kažką tai pridurti, galbūt tiesiog perskaitysiu. Tai yra 15 dalis, čia yra kalbama apie žemės ūkį ir sanglaudos politiką bei EGF. Kas už? Prieš? Susilaikė, man atrodo, atmesta. Toliau, 71 Helgos Trupel, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 72 vėl Helgos Trupel pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta vėlgi. Dabar pereikime prie AFKO 7 dėl bendrosios kompetencijos, kas už prieš susilaikę priimta. Janai, ar nori kažką pasakyti? Dėl 87 pakeitimo aš teikiau šį pakeitimą ir man atrodo jis neįtrauktas į kompromisą, nors e, parašyta, kad įtraukta. Taigi aš norėčiau dar kartą um, kad būtų balsuojama dėl šio pakeitimo. Ar norit patikslinti, ar jūs e, norite perkelti visą e, pakeitimą, ar, ar dalį? Aš turiu savo asmeninį balsavo sąrašą, atsiprašau. Mano pirminėme 87 pakeitime buvo tokia frazė. Enhance democratic legitimacy improve the prioritization of the budgetary means and could be considered a precondition for more political debate. That was in my original amendment. Toks buvo mano pirminis pakeitimas, jis nebuvo įtrauktas į kompromisą, todėl norėčiau, kad dėl jo būtų balsuojama dabar. Galime dėl to balsuoti papildomai, taigi kas už 87 pakeitimą prieš. Elektroniniu būdu, ko gero, reikės pasitikrinti. Right, we need to vote on 87 as an... Dėl 87 dabar balsuojame, dėl pirmosios dalies papildomos. Dėl pirmosios dalies pirmiausia balsuojame, Prašome pasinaudoti kortelėmis ir balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas patvirtinta. Dabar dėl viso pakeitimo teksto. Ar antrąją dalį išbraukime? Gerai, puiku, tada jeigu galite atsisakyti antrosios dalies, puiku. Dabar 92 pakeitimas. Žodinis pakeitimas dėl 92. To stimulate a broad and open discussion on the results achieved with the EU's funding programs and in particular an assessment of the. Could I put that to the vote? Those... Taip skamba pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, priimta. Dabar 93 pranešėjo, pranešėjų pakeitimas. Čia tiesiog į kitą vietą perkeliamas tekstas. Bet reikia balsuoti vis tiek, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 94 farmo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 95 pakeitimas dabar. Žodinis pakeitimas pranešėjų. Čia žodis review peržiūrimas įtraukiamas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar 96 pakeitimas. Pono Klais pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 97 Helgos Rupel pakeitimas ir 98 ponios Graslė. Abu yra atsimti, ne, pirmininkas apsiriko, 98 atsimtas, 97 lieka, kas už. Dėl 97, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar šimtasis pakeitimas Raimerio Bogio. Kas už šimtąjį pakeitimą? Prieš susilaikė, atrodo pritarta. Dabar pereikime prie konstatuojamojų dalių. Pirmoji konstatuojamoji dalis, pirm, tiksliau A pasituojama e, dalis, e, pirmas pakeitimas, Jelgos Trufel e, pakeitimas, e, balsavimas dalimis, trys dalis iš viso yra. Pirmas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė Man atrodo, kad e, patvirtinta baniškai. Oh, the vote's open. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas šis pakeitimas. Taigi dabar antroji dalis taipogi, kas dabar už trečią. Prieš. Susilaikė atmestą. Trečias pakeitimas pono Klais. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas Jelgos Trufel. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar vienuoliktas pakeitimas, Helgos Trufel pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmesta. Dabar dvyliktas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, priimta. Pereikime prie 14 pakeitimo, Helgos Trupel pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas, Jano Muldero ir Ann Jensen, kas už, prieš, susilaikė, priimta. AFKO vienas pakeitimas, e, kas už, prieš susilaikę priimta. AFKO 2 vėl bendroji kompetencija, kas už prieš susilaikę ir priimta. Dabar perkime prie nuomonių, kurias teikia komitetai. Čia reikalingas horizontalus balsavimas. Čia e, kalba eina apie individualias atskiras programas, o ne bendrąją programą. Siūlyčiau balsuoti dėl visų tų pakeitimų, kurie nepatenka į bendrasias gairias. Taigi dabar, kas už tai, kad balsuotume dėl atskirų programų ir atskirų pakeitimų? kas už dabar būtų ir kas prieš. Taigi atmesta. Tai reiškia, kad visi pakeitimai komitetų, kurie kalba apie atskiras programas, atkrenta. Taigi dabar pergime prie MPL 2 pakeitimo, kas už prieš susilaikę atmesta. Užimtumo penktas pakeitimas. Trys dalis. Dėl pirmos ir trečios balsuosime. Pirmoji dabar dėl kas už prieš susilaikę atmesta. Trečioji dalis dabar kas už prieš susilaikę atmesta. Dabar pereikime prie Ample 20 pakeitimo, kas už prieš prieš, susilaikę, atmesta. Na ir lybė 7 pakeitimas paskutinis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Na ir galiausiai dėl viso pranešimo su visais pakeitimais balsuojame, pradedame elektroniškai balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigiamas. 25 už patvirtinta. Dėkoju už tokį sklandžiai praėjusį balsavimą, dėl kurio nerimavau visą dieną, tiesą sakant. Dabar siūlyčiau pereiti prie kitų klausimų. The first transfer, uh, the rapporteurs Anne Jensen, Anne, do you want to say anything on this transfer? It relates to transfer of 660 million euros. Dėl 660 milijonų eurų e, per, perkelimo Anne Jensen pranešėja. Ar norėtumėte kažką pridurti? No, I think it's quite clear cut that we Ne, manau, kad viskas aišku, dabar turime sutarimą ir dabar turime perkelti lėšą iš rezervo šiam susitarimai. Taigi aišku, kad turime balsuoti už. Taigi balsuojama už perkelimą. Kas prieš susilaikė, priimta. Yra dar vienas perkelimas 65 tūkstančiai. 000 eurų. Monika. E, kolegos, čia kalbame apie 65 tūkstančius kolegoms, kurie e, išeina į ankstyvą pensiją. Jie turi būti perkelti iš atlyginimų į pensijų eilutę. Ar turėčiau pristatyti ir antrą pasiūlymą? Šiuo atveju auditorumai nori perkelimo. Iš archyvų ir gamybos perkelti į kategorija kitos išlaidos. Išlaidos, kurios iš anksto nebuvo numatytas. Taigi pirmiausia balsuojame dėl pervedimo mm, į pensijų eilutę parlamento biudžete už prieš susilaikė priimta Toliau dėl, ant, dėl audito rūmų ir vieno pranešimo, kas už. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, aš praleidau vieną dar balsavimą, tai yra audito rūmai, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. Balsuojame dėl pranešimų apie dėrybų eigą dėl 70-osios darbo tvarkos taisyklių dalies. Žodis kolegijai. Eh, Ačiū. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad koordinatorių posėdžio metu e, praeitą savaitę susitarėme su taryba, buvo susitarta dėl kapitalo padidinimo investicijų fondo tam, kad e, mažoms vidutinėms įmonėms būtų numatyta lėšų tam, kad MVI galėtų susidoroti su krize ir finansuoti projektus. Šiek tiek išsiskiria tiksliau mūsų požiūris su taryba dėl to, kaip dividendai turėtų būti traktuojami šio fondo investicijų. Kadangi nepavyko susitarti, tai e, nusprendėme atskirai atidėti, e, ateičiai tiksliau atidėti dividendų klausimą ir ateityje dėl jo nuspręsti. nes e, kaip įmanoma greičiau turime patvirtinti šį pranešimą tam, kad balandžio mėnesio plenarinio posėdžio metu būtų dėl jo balsuojama. Mes nenorime blokuoti šio klausimo, nenorime nei parlamente, nei taryba to nenori, e, nes šis klausimas labai svarbus MVI. Na ir galiausiai e, buvo sutarta dėl kompromiso atidėti šį aspektą, kuris bus išspręstas e, tvirtinant daugiametę finansinę programą ar kažkaip tai kitaip. Tai čia būtų Europos investicijų fondo lėšų dividendų klausimas. Ačiū. Gal dar kas nors e, norėtų pasisakyti dėl šio pranešimo? Jeigu ne, tai balsuosime. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, kas už, prieš. Baigiame balsuoti. 26 už, 2 prieš. Kitas klausimas. Tai žodinis klausimas, kuris buvo aptartas e, šiandien. Ar norite pristatyti klausimą? Aida nori pristatyti Iš tiesų, apie šį klausimą, šį klausimą jau aptarinėjome komitete dėl mokėjimų susijusių su užsienio politika mes jau buvome gavę perspėjimų, buvome susidūrę su biudžeto problemomis, kalbant apie mokėjimus visose srityse ir manau, kad paskutinio posėdžio metu vyko už biudžet, e, klausimai komisarų atsakingų už biudžetą. Mes galvojame, kad e, tai yra labai svarbus klausimas ir būtent todėl manėme, kad e, bus viešos diskusijos, kad bus plenarinėme posėdėje keliamas klausimas ir bus nurodyta, su kokiomis problemomis susidurime atlikdami e, mokėjimus, humanitarinė pagalba, ketvirtąją, ketvirtąjį skyrių. Štai Tokį siūlau klausimą kelti žodžių plenarinėme posėdėje, o dabar reikėtų patvirtinti. Okay. Uh, Tik pasakysiu, kad uh, sustikimo posėdžio metu mes šiek tiek pakoregavome šį klausimą. Mes pasiūlėme uh, neminėti CFSP ar tai yra BUSP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 Okay, your, your request is duly noted and we will take that. Atsižvelgsime. Pasitikslinsiu dėl Ukrainos įtraukimo ar koordinatorių posėdėje dėl to sutarta. Kiek supratau, taip. Manau, kad visi pritarė, kad Ukraina minėtume, tik reikia pastikslinti konkrečią formuluotę. Tai tuomet balsuosime kadangi tai buvo komiteto klausimas. E, ir atsižvelginti tos pakeitimus, dėl kurių buvo sutarta koordinatorių posėdėje. Gal balsuokime, ar reikia elektroniniu, balsu, elektroniniu būdu balsuoti? Ne, tuomet tiesiog pakelkime rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ačiū. Periname prie pastatų. Ar reikia balsuoti Monika, gal norit supažindyti mus su to, kokia padėtis ir ar reikia balsuoti? Taip aš norėčiau keletą klausimų paliesti. Pirmiausia, Europos bankų priežiūros institucija e, pateikė priimtiną pasiūlymą, o dabar atrodo, kad e, vidaus rinkos generalinis direktoratas pasistengė ir pateikė kai kurios protingus duomenis. Tai reiškia, kad e, jie dabar turės naują pastatą, e, kadangi reikalingas naujas pastatas plėsti biurams, Kanada Square vienas tas pastatas yra. Keturi šimtai trisdešimt vienas kvadratinis metras su biurais. Nuoma sudaroma dviems metams ir per pusę to laikotarpio galima sutartį nutraukti. Laikas bus pradėtas skaičiuoti nuo 2014 metų gruodžio pirmos dienos iki 26 metų. Galbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti, kad įsigaliotų viskas nuo gegužės mėnesio šių metų. Skaičiai, kurie yra pateikiami šiek tiek skiriasi, jų nelygu kas juos pateikia, bet šiaip ar taip kvadratinių metrų visada paskaičiuojama daugiau, negu jų realiai siūloma. 31 kvadratinis metras E, kiekvienai saliai, 35 kvadratiniai metrai, jeigu su toletais, žmogui tai yra 35, jeigu su toletais, ir kaina per metus bus 2,80 milijonų. 32 mėnesiai paskaičiuojami be nuomos mokesčio Taigi iš viso kainuos 19,67 milijonai eurų. Jeigu paskaičiuosime kainą vienam kvadratiniam metrui, tai pamatysime, kad 93, 83 eurai kvadratiniam metrui ir Jeigu paskaičiuosime visus mokesčius ir panašiai, pamatysime, kad tai yra mažiau negu 600 eurų per metus. Kaip Londonui tai yra labai nebloga kaina, kadangi Londone yra viskas be galo brangu. Tikrai būtų sunku rasti kažką pigesnio, taigi kaina pat protinga, e, netoli e, e, oro uosto pastatas yra labai patogus, e, aplinkosaugos požiūrių taip pat ir jeigu kartais norėtumėm plėsti pastatą, tai taip pat tokia galimybė yra. Arba jeigu norime plotą sumažinti. Vienintelis kritikuotinas dalykas. CBRE E, atlyginimai 170 tūkstančių eurų patarėjui. Reikėtų pasižiūrėti, kad patarėjų ir e, juristų atlyginimai neviršytų bankininkų atlyginimų. Reikėtų pagalvoti apie mažesnės sumas, nes kol kas siūlomos sumos yra ryškiai per didelės ir tai nėra priimtina. Tai norėčiau pabrėžti ir primiktinai paprašyti, kad būtų įrašyta į protokolą. Nes e, teisinės išlaidos didesnės už 600 tūkstančių eurų yra daug didesnės negu galima būtų tikėtis. Žinoma, tai yra dėrybų objektas. Paskutinį kartą matėme, kad raštu mūsų buvo nurodyta, e, jog e, kainos yra per didelės, turbūt pakartotinai to daryti nereikėtų, kadangi jau esame padarę. O pasiūlymą dėl pastato galime tvirtinti, nes atsižvelgiant į aplinkybės, atsižvelgiant į tai, kad tai yra Londone, atsižvelgiant į visą siūlomą plotą, manau, kad tai yra visai protinga kaina. Mrs. Socialist colleague, Mrs. Sobhata. Eh, děkuji zpravodajce za obsáhlou zprávu nebo informace o EBě. E. Já... Dėkoju. Biudžeto komitetas buvo labai kantrus, tačiau mes turime efektyviai panaudoti fondų lėšas. Turime sudarę jau uh, sutarčių su šią agentūrą ir manau, kad ateityje biudžeto komitetas nurodys, ko galima, ką, ką, ko galima tikėtis ir kaip e, elgtis, e, kad išvengtume klaidų ir nepageidautino poveikio. Taigi balsuojame dėl nuomonės nerengimo, jeigu teisingai suprantu. Ačiū. Taigi, kolegos, prašau balsuoti už tai, kad nuomonė nebūtų rengiama. Kas už? Prieš? Susilaikė? Manau, kad pritarta. Ar reikia dar kažką pasakyti apie Europos namus? Nieko čia daug negaliu pridurti apie Europos namus Berlyne. Vėl numuosime daugiau nei 1000 kvadratinių metrų, komisijai 200 skiriama. Buvo daug diskusijų dėl to, bet man atrodo, kad jeigu jau parlamentas nori rimto partnerio įspūdį sudaryti, tai mes turėtume pasiūlyti kažką tai ir parodyti netgi žmonėms, ką mes kaip parlamentas darome. Tai reiškia, kad 317 kvadratinių metrų papildomų turėtume išsinuomoti tam, kad galėtume pristatymus, e, filmus, e, organizuoti filmus, rodyti, e, tam, kad žiniasklaidos priemonėmis galėtume naudotis, multimedijos priemonėmis. Milijonas 716 tūkstančių eurų per metus tiek kainuotų. Berlin Mitte kvartalas nėra labai pigus Jau apie tai esame kalbėję čia parlamente. Parlamentas padengtų 23 procentus, komisija 67 procentus e, tų kaštų. Na ir dar reikėtų pridėti e, išlaidas naujiem pastatam 180 tūkstančių e, eurų prisidėtų, iš viso būtų 800 milijonų eurų. 2,8 milijonų eurų būtų investuojama į infrastruktūras, e, tai yra energijos taupimą, nauji techniniai įrengimai būtų įrengti. Taip galima būtų ilgalaikėje perspektyvoje sutaupyti. Na ir aš sakyčiau, kad reikėtų palaikyti tokį projektą. Ar jūs čia nuomonę siūlote parengti, ar tiesiog patvirtinti šį klausimą čia balsuojant? Ne, nuomonės nesiūlote rengti tiksliau pranešimo. Ar visi pritartų tam, kad be pranešimo būtumėm? Kas už, prieš, susilaikę? Atrodo, kad pritarta. Na ir paskutinis klausimas, jungtinis tyrimų centras. Taip, šis klausimas visą laiką E, daug džiaugsmo mums keliantis, nes veiksmingiausiai, ko gero, dirbant institucija ji yra, nepaisant to, kad jiems nėra lengva tokiose sąlygose dirbti. Dabar turime naujų taisyklių, kurios taikomos e, įvežant brandolinės medžiagas į centrą. Turė, buvo turėtas anksčiau tranzito pastatas bei kitas pastatas, kuriame e, buvo tikrinami asmenys. Tiksliau, anksčiau buvo vienas, e, dabar neįmanoma to padaryti, reikia dviejų pastatų. Ir tie du pastatai dabar turi būti atskiri, kadangi jau buvo vienas senas pastatas, jo padėtis buvo, tikrai situacija buvo apgailėtina. Aš pati tai mačiau, ateityje, manau, siekiant užtikrinti saugumą, reikėtų atskirą pastatą e, numatyti. Būtų lankytojai praleidžiami per tą pastatą. Ir darbuotojai 600, 634 e, kvadratiniai metrai būtų skiriami žmonėms, o dalis pastato būtų e, skiriama prekiams. Na, saugumo tikslais mes norime atskirti prekių ir žmonių srautus tiesiog. 3 milijonai 265 e, tūkstančiai numatyti, 2 e, milijonai 300 tūkstančių su e, remonto darbais, 840 tūkstančių remontui, na ir 1,4 milijono dar kaštų būtų, dar 5 milijonai, dar reikėtų rezervą numatyti nenumatytoms išlaidoms. 426-27 tūkstančiai čia būtų. Finansavimą turėtų užtikrinti ir institutas, ir Šveicarija, kuri dalyvauja Euratomo programoje. Ir mm, Manau, kad tai visiškai atitinka tai, ką šveicarai mums buvo pateikę anksčiau. Ačiū, Monika, už nuomonę. Taigi, baigiame balsavimą. Dabar pereisime prie kitų dviejų likusių e, darbo tarkės punktų. Pirmiausia, šeštasis. Budget number one. Uh, we haven't had any Šeštasis punktas, taisoma biudžeto numeris vienas projektas. Anjensen. Jensen Kuris čia buvo punktas? Is... Biudžeto teisomasis projektas Čia imamasi tolesnių veiksmų dėl mokslinio tyrimų programų ir yra numatomos lėšos, kurios turėjo būti numatytos pagal susitarimą. Bet turime pakeitimą, kurį pateikė pramonės komitetas, viena iš biudžeto eilučių, dėl kurios buvo su, e, sutarta. Buvo tokia kuriai komisija neskyrė lėšų. Taigi pramonės komitetas patikė pakeitimą, e, kuriuo siekima užtikrinti, kad e, būtų užtikrintas finansavimas atitinkamoms programų dalims. Ir komisija iš tikrųjų sutinka, bet e, šis pakeitimas turės būti aptartas trialogo metu balandžio antrą dieną. Ir tada mes atidėtume balsavimą dėl teisinio biudžeto projekto iki balandžio 12. Ir tik po to, kai padiskutuosime su taryba, žinosime, kaip elgti su šiuo klausimu. Kol kas siūlome tiesiog pritarti teisinio biudžeto mm, numeris vienas projektui. Taigi nėra čia kažkokių nesutarimų, aš tikiuosi, tarp komisijos ir parlamento, bet tiesiog norime užtikrinti, kad bus numatytos visos reikalingos lėšos projektams įgyventinti. Norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti klausimą komisijai. Nežinau, ar gausiu atsakymą. Po to, kai susidurėme su taryba, ES indėlis prie kapitalo didinimo pereina prie 178 milijonų eurų. Mūsų indėlis 2014 metams turėtų būti didesnis, negu buvo numatyta, buvo 2 milijonai eurų skirtumas, didesnis, daugiau 2 milijonais eurų. Ar komisija pakoreguos kaip nors tą pasiūlymą? Tai sumajam biudžetui. Ar tai 2, ar tai 2,5 milijonai eurų skirtumas? Žinoma, galima surasti kažkokią tai išeitį, bet kaip tai išeitis turi būti ieškoma, ar, ar tai trilogija, ar tai per taisomą į biudžetą komisiją. Ačiū. Du klausimai buvo užduoti dėl teisomojo biudžeto numeris vienas projekto. Pirmiausia, pake, biudžeto padidėjimas susitarus dėl teisinio pagrindo. Ir antras klausimas, kurį ką tik paminėjo gerbiamo parlamento narė, būtent e, dėl skirtingų finansavimo šaltinių, dėl Europos investicijų fondo. Pirmiausia, horizontas 2020, tas pirmasis klausimas. Taisomasis, e, taisoma biudžeto projektas Tiesiog numato 2014-iesiems naują nomenklatūrą. Nėra perkos kažkokios lėšos šiuo metu, siekiama išvengti kažkokių nesusipratimų ir kontroversinių klausimų, bet komisija tiesiog nori turėti galimybę perkelti reikalingas lėšas vidinio pervedimo būdu, kad taigi, nėra jokių nesutarimų su parlamentu dėl perkeliamų lėšų kiekio. Mes čia tiesiog bandome rasti geriausią sprendimą. Reikia tiesiog um, paskubėti ir patvirtinti šį klausimą per šią parlamento kadenciją, artimiausioje plenarnėje sesijoje. Jeigu turėtų būti padaryti pakeitimai komisijos pasiūlyme, tai dėl jų reikėtų sutarti su parlamentu, kad būtų susitarimas dėl visų daromų pakeitimų, kad e, galėtume patvirtinti balandžio plenarnėje sesijoje. Ta pati galima pasakyti ir apie Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą. Komisija neketina keisti savo pasiūlymo dividendų suma, kol kas nebus skaičiuojama, toks yra sutarimas bet per tam tikrą laikotarpį gali būti pasiekta ta suma, kuri buvo iš pradžių pasiūlyta. Galbūt vėliau kažkada dividendai grįž į šį e, projektą. Taigi komisija neketina taisyti ar keisti taisomojo biudžeto projekto. Biudžeto struktūra yra tokia, kokia yra, lėšos jau yra numatytos Bet negalime atmesti šiuo metu, kad iki metų pabaigos būtų kažkokios perkeltos e, lėšos ar kitaip panaudotos lėšos. Komisija galėtų paprašyti, pavyzdžiui, perkeltis įpareigojimų asignavimus, kad būtų pasiekta iš pradžių numatyta suma, įtraukiant ir dividendus 2014-aisiais, arba galima padaryti pakeitimus per keturių metų laikotarpį. Europos investicijų fondo kapitalo padidėjimas turėtų, kapitalas turėtų būti padidintas per tą laikotarpį. Taigi mes tiesiog turime turėti omenyje laiko terminus, kad visi pakeitimai uh, 2014 metų biudžete būtų numatyti ir dėl jų būtų sutarta. Pirmininkas, ačiū pranešėjas, ko gero sutinka, sutinkate, kad per šią parlamento kadenciją būtų e, dėl visko sutarta. Taip, iš tikrųjų, todėl aš ir manau, kad trialoge būtų gerai sutarti dėl visko. Taryboje kovo 22 dieną bus aptariamas šis klausimas, taigi iki balandžio 10 viskas bus parengta ir balandžio mėnesio plenarnėje sesijoje galėsime balsuoti. Visą tai turėtų pavykti. Tai iš tikrųjų nėra turinio esminiai dalykai, tiesiog procedūriniai klausimai. Ačiū. Baigiame šeštą klausimą ir toliau paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, penktas klausimas darbo dokumentas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų susijusių su 2014 ir 2015 metų biudžetu. Vane Jensen pranešėja. Ačiū. Žinote, paprastai pristatomas darbinis dokumentas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Mes e, tradiciškai šiame dokumente e, paaiškiname, kodėl e, šis bandomasis projektas yra svarbus, kokie yra parengiamieji veiksmai, kokie tikslai kokie parlamento bei tarybos pasiūlymai. Taip pat čia tokį labai specifinį kalendorių e, pristatėme, turint galvoje, kad e, projekto įgyvendinimo metu vyks Europos parlamento rinkimai. Taigi reikia atitinkamai išdėlioti ir paties projekto ir parengiamųjų veiksmų įgyvendinimo kalendorių. Mes e, seniesiams parlamentarams uh, E, esame numatę laiko pasiūlymams pateikti ir po to dar naujiesiams parlamentarams taip pat yra numatyta laiko. Pirmasis laikinasis, e, e, pirmoji laikinoja ataskaita yra čia, ją remiamasi 2014 metų ataskaitoje, ataskaita tiksliau, tai apima ir sankcijas Taigi šių metų pranešėjai priklausytų pristatyti šios ataskaitos e, detalės dėl konkrečių projektų. Well, think... Ačiū, Aida, ponė Jensen. Mes iš tikrųjų, ko gero, visi bendraujame su žmonėm, kuriems aktualus tvarkaraštis bandomųjų projektų ir kitų veiksmų. Iš tikrųjų, sudėtingas laikotarpis, ir parengiamųjų veiksmų ir įgyvendinimo planai bandomųjų projektų rodo, kad ta procedūra, kurią dabar esame numatę, normali procedūra yra tikrai naudinga. Matome, kad iš 66 projektų 60 įgyvendinami e, pagal grafiką. Taigi tos ankstesnės kovos, kuris anksčiau vykdavo, tokiais atvejais e, tarsi baigėsi, nes e, iš anksto ir Europos parlamento nariai, ir komisija aptarė, kokiu veiksmu reikia imtis, kas įmanoma, ko ne. Ir kartais iš tikrųjų jau yra konkretus teisinis pagrindas, kažkokiam konkrečiam sumanimui. Ir komisija būtent šiuo argumentu remiasi, kalbėdama apie kai kurios bandomosius projektus. Būtent komisija mano, kad kai kurie projektai gyvendinami ne kaip bandomieji projektai, bet tiesiog siūlo perkelti lėšas iš bandomųjų projektų eilutės į tą išlaidų kategoriją, kuri susijusi su projektais turinčiais teisinį pagrindą. Tai pavyzdžiui, riedmenų bandomasis projektas Europos soveikumo projekte. Komisija sako, kad tai patektų jau dabar egzistuojančią iniciatyvą, taigi siūlo lėšas perkelti į Horizontas 2020 biudžeto eilutę. Tai vienas tik iš pavyzdžių, jų yra daugiau, bet e, būtent vienas tai yra iš tų atvejų ir iš tikrųjų yra daugiau projektų, kurie galėtų būti įgyvendinami kitaip, kitokiame kontekste, nei bandomieji projektai ar parengėmieji veiksmai. Tai atitinka ir tai, ką komisija išsakė prieš mus balsuojant dėl biudžeto. Mes žinome, kad esame biudžeto institucija ir mes sprendžiame, komisija sprendimų nepriima. Ir aš tik pasakysiu, kad jeigu yra parlamento narių, kurie. E, dirba su bandomaisiais projektais ir mato, kad jie gyventinami kitaip ir jie nesutinka, turi kažkokiu prieštaravimu, tai jie turi susisiekti su atitinkamu generaliniu direktoratu, siekti, kad įvyktų diskusijos ir išsiaiškintų, kodėl taip vyksta. Bet apskritai sakyčiau, kad standartinė procedūra pasiteisino. Ir iš tikrųjų įgyvendinimo, įgyvendinimas yra daug sėkmingesnis vedomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. lyginant su visai naujom idėjom ar pasiūlymais, kurie negali būti finansuoti iš biudžeto, jeigu ir turi teisinį pagrindą. Taigi mes turime siekti atitinkamos drausmės šiais metais. Ir parlamentas turi suspėti atlikti savo darbą, kad ir komisija viską galėtų peržiūrėti laiku. Bet aišku, mes turime pagalvoti ir komisija galbūt galėtų pagalvoti, kaip e, reikėtų elgtis. Ir kai naujieji nariai pateiks kažkokių idėjų, kaip greičiau būtų galima įvertinti, kaip komisija greičiau galėtų įvertinti, kas yra įgyventintina ir kas ne. Nes iš tikrųjų gaila, kai yra įdedama labai daug pastangų, kuriant projektą ir po to jis neįgyvendinamas. Tai tiek norėjau pasakyti, bet iš esmės noriu pasakyti, kad um, viskas atrodo labai neblogai. Ačiū Ann ir Aite. Aš nežinau, ar dar kas nors turėtų pastabų. Jeigu ne, tai pereikime prie kitų klausimų punktų. Kiek žinau, nėra jokių kitų klausimų. Baigėme posėdį. Ačiū. I wasn't too bad. <laughs>